Buongiorno a tutti. Labadiena, gerbiami kolegos. Buongiorno a tutti, iniziamo. Pradėkime mūsų darbus. Darbo tvarkės projektas yra išplatintas ir jį galite rasti savo aplankuose. Jeigu e, neturite kažkokių pastabų, darbo tvarkės projektas be pakeitimų yra tvirtinamas. Šiandieną bus verčiama į visas oficialias ES kalbas, o antrosios gruodžio posėdžio protokolus galite taip pat rasti savo aplankose. Jeigu nepateiksite e, pastabų, e, praeito posėdžio protokolai bus laikomi patvirtintais. Šiandieną e, mato labai svarbus e, balsavimai. Matau salėje ne tik tai kolegas, bet ir svečius. E, tai bus labai ilgi ir sudėtingi balsavimai, todėl prašyčiau visų glaudžiai bendradarbiauti. Jeigu e, bus priimtas sprendimas pasisakyti arba išeiti iš posėdžio salės, pageidaučiau, kad e, taip elgiantis netrukdytumėt mūsų darbui. Norėčiau pasveikinti dviejų komitetų narius, kurie bendradarbiavo kartu rengdami šį pranešimą. Galima pasakyti, kad bendradarbiavimas buvo puikus, e, organizuojant darbus. Pavyzdžiui, norėčiau padėkoti pirmininkui Hrote už bendradarbiavimą tarp dviejų komitetų. Taip pat norėčiau padėkoti E, poniai Delvo ir ponui Šimanskiai dviems bendra pranešėjams. Šis pranešimas yra e, analizuojamas dviejose komitetuose, todėl e, mes organizavome posėdžius taip, kad juose dalyvautų abu bendra pirmininkai. Ir buvo priimtas sprendimas, kad įtre e, komiteto e, pirmininkas e, arba kitaip sakant, kitą komitetą priemantis komitetas yra tas, kuris yra na, svarbiausias ir jo pirmininkas pirmininkauja. Šiandieną e, pirmininkaus įtrė komiteto pirmininkė, o mes su ponu Hruotė susitarėme štai kaip, kad balsavimų pirmoje dalyje pirmininkausiu aš, o antrajai balsavimų dalį pirmininkaus e, ponas Hruotė. E, ponas Hruotė, norėtumėt mane papildyti? Nein, ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle für die Zusammenarbeit bedanken, für die gute Kooperation. Dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Puikiai bendradarbiavo mūsų komitetų sekretoriatai ir tikiuosi, kad tai bus ir ateityje ir, ir tai tęsis ir iki, iki balsavimo pabaigos. Netrukus ir pradėsime darbą. Gana kalbų, tačiau matau, kad jau du kolegos nori pasisakyti. Grazie, abbiamo due. Ačiū, iš tiesų yra du kolegos, kurie prašo. Uh, Prašome, ponas Devis. Pirmininkė, kaip jūs sakote, balsavimai bus ilgi. Mano frakcija yra šiek tiek susiskaldžiusi, todėl norėčiau, kad e, po pakeitimų ir būtų padaryta trumpa penkių minučių pertrauka prieš balsuojant e, dėl viso pranešimo. Pirmininkė, gerai, dėl to problemų nekyla, pon, ponas Ibner. E, dziękuję bardzo. Jak chciałam... Ponia Ibner. Dėkoju. Norėjau išreikšti daugelio kolegų nuomonę dėl balsavimo sąrašo. Mes gavome trečią valandą šį sąrašą. Norėčiau paklausti, apie ką čia mes kalbam, dėl ko balsuosime. Tikras skandalas yra pradėti darbą būtent šitaip naujais metais. Mes tokį ilgą balsavimo sąrašą tikrai labai labai vėlai, ne visi galėjome susipažinti detaliai su tuo sąrašu, būtent dėl to manau, kad balsavimas turėtų būti atidėtas, kad kiekvienas galėtų detaliai peržvelgti šį sąrašą. E, iš tikrųjų, neprimtina yra tokia situacija, kokia susiklostė dabar. Turime apsispręsti sąmoningai, turėti visą informaciją ir manau, kad niekas iš mūsų šiandien nėra pasiruošęs e, priimti apgalvotų sprendimų šiandien, nes mes tiesiog neturėjom galimybės e, trečią valandą nakties gavę sąrašą negalėjome pasiruošti balsavimui. Kolega Roy. Kolega Roy. Pane pirmininkė, gerbiami kolegos. Projektas iš tikrųjų buvo svarbus, reikėjo dėti daug darbo. Šis projektas buvo parengtas esant dideliam spaudimui, nes trūko laiko. E, Šešėliniai pranešėjai, pranešėjai ir sekretariato darbuotojai bei politinių frakcijų kolegos dirbo labai smarkiai tarp kalėdų ir naujųjų metų. Buvo iš tikrųjų didžiulis spaudimas jaučiamas, nes buvo stengiamasi darbą užbaigti laiku. Nenorėčiau ne vieno čia badyti pirštais, bet iš tikrųjų darbas vakar vakare e, baigėsi labai vėlai, tai buvo dar vienų lašų per daug. Šiandien reikia balsuoti dėl šimtų puslapių. 950 pakeitimų gauta, daugybė puslapių peržiūrėti. Kolegė, kuri pasisakė prieš mane yra šimtų procentų teisi. Dabar kolegoms e, tenka tik viena galimybė, buvo parengti balsavimo sąrašai, juos parengė frakcijų, vadovai reikia jų laikytis, nes priešingas sprendimas nebūtų gerai subalansuotas. Politinės frakcijos yra susiskaldžiusios, tokia dėja yra realybė ir būtent dėl to nuomonės skiriasi. Jeigu norime turėti galimybę išreikšti tas įvairias nuomonės, pasitarti dėl jų, dėl pakeitimų padiskutuoti. Reikia turėti galimybę prieš tai užmesti bent jau juos akį, nes sąrašas buvo atsiųstas trečią valandą nakties. Na, tai iš tikrųjų yra ne, nepriekaištas kolegoms ir, ir darbuotojams. Tiesiog iš tikrųjų priekaištai netaikomi tiems, kurie taip stengiasi ir tiek daug dirbo. Tačiau reikalas yra tas, kad uh, Dabar situacija yra šiek tiek nebekontroliuojama ir tiesiog tokiu atveju reikia žengti teisingą žingsnį. Kiekvienas deputatas turi teisę susidaryti savo nuomonę, o dabar nebuvo laiko to padaryti. Ir ši procedūra nebūtų nei demokratiška, jeigu jos laikytumės toliau, nei teisinga. Dėkui. Merci, Pane Delvo, ačiū, pane pirmininkė. Iš tikrųjų, jau seniai mes e, diskutuojame prie tų svarbių temų. Vyko daugybė diskusijų Mm, buvome sudarę darbo grupės ir tikiuosi, kad tie, kurie šiandien balsuoja, nėra naujokai, tik pradeda susipažinti su šia tema. Norėčiau taip pat asmeniškai nuo savęs pridėti, jog iki antros valandos, iki pusės trijų aš dirbau sudarant sąrašą ir kad ir tarėme viską, kas įmanoma, kad visi gautų tuos sąrašus. Ačiū sekretoriatui, ačiū visiems, kas mums padėjo. Aš pati asmeniškai dirbau prie šių dalykų. Ir nemanau, kad e, šiandien mums sakyti, kad bus atidėtas balsavimas yra labai korektiškas sprendimas. Man tai atrodytų nepriimtina. Dėkoju. La kolega Old, prego. Ponas Old. Atsiprašau, tačiau turiu pasakyti, kad na, kolegos bando atidėti balsavimą. Aš sutinku su tuo, kad mūsų sekretoriatas ir kiti darbuotojai dirbo sunkiai per kalėdas, kad parengtų šį dokumentą. Todėl uh, E, tikrai būtų negerai atidėti šį e, balsavimą, nes tai reikštų, kad tas visas atliktas darbas per kalėdas yra bevertis. Taigi aš siūlau perėti prie balsavimo. Kolega Thompson, prašome. Ačiū pirmininkė. Aš visada sakau, kad e, balsavimai neturėtų būti atidami, nes visada komitetos atsiranda žmonių, kurie prašo atidėti balsavimus. Mes sutarėme balsuoti šiandieną, klausimas yra aptartas e, pereito komiteto posėdžio metu, kad balsavimai įvyks sausio 9 dieną. Taigi aš laikausi nuomonės, kad e, na, labai svarbu, kad šiandieną balsavimai įvyktų prieš komisijai paskelbiant komunikatą. Taigi mes negalime toleruoti tokios situacijos, kai Europos parlamentas negali pasisakyti apie ES politikų formavimą. Taigi aš norėčiau, kad balsavimai įvyktų šiandieną. Ačiū kolega Elert. Dėkuoju. Man atrodo, kad pranešėjos argumentai e, nėra labai tvirti, jie kelia abejonių. Aš manau, kad e, pagal turime elgtis pagal parlamento taisyklės. Aš manau, kad e, čia mes turime turėti galimybę žinoti, koks yra balsavimo turinys, nes e, juk padėtis yra neprimtina, kuomet e, pranešimai atsiunčiami naktį, pirmą ar antrą valandą nakties ir paskui mes turime greitai su visko susipažinti. E, sprendimai yra įperšami frakcijų daugumos, tačiau kita frakcijų kolegų dalis galbūt su to nesutinka. Manau, kad reikia atidėti. Kolega Žampierodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Asmeniškai aš e, palaikyčiau e, pranešėjo Erber poziciją. Keletas pastebėjimų. Visų pirma, vėl turiu pasakyti, jog dar neišversta į visas kalbas, e, neišversti kompromisų tekstai. Tačiau antras dalykas - tvarkaraštis. Tai yra pranešimas e, savo iniciatyva. Aš suprantu, kad mes norime daryti įtaką komisijai, tačiau siunčiame taip pat signalą ir tarybai. Energetikos taryba posėdžiaus pavasarį ir mes uh, turime keletą dokumentų, parlamento nuomonę, komisijos komunikatą, valstybių e, vadovų e, išvadas. Tad e, mes turime atsižvelgti ir į tai, kad dabar yra prieš e, rinkiminis laikotarpis. Ir mes turime suprasti, jog per rinkimus bus kalbama visomis šitomis e, temomis. Ir mes turime turėti galimybę piliečiams pateikti parlamento poziciją šitais klausimais. Jeigu mes negalime to padaryti, tuomet turime atidėti balsavimą. Tad aš pritariu e, pranešėjui, aš visiškai pasitikiu pranešėjo poziciją. Gerbrandi, prego. Kolega Gerbrandi. Yes, thank you very much, Madam Chair. Um, when... Ačiū pirmininkė. Kai mes pradėjome darbus prieš keletą mėnesių, žinojome, kad e, bus sunku, intensyvu, kad e, nuomonės įsiskirs kai kurių klausimų atžvilgių. Vis dėlto norėčiau pasveikinti abu bendra pranešėjus, taip pat šešėlinius pranešėjus už jų bendradarbiavimą visų dėrybų metu. Dėrybų buvo daug Ir buvo pateikta labai daug e, pakeitimų, buvo pateikti konsoliduoti pakeitimai, kompromisiniai e, pakeitimai. Ir balsavimo sąraše yra padaryti tik keli pakeitimai. Todėl nėra rimtų priežasčių, e, kodėl paskutinę minutę turėtumėm leisti žaisti politinius žaidimus. E, Todėl norėčiau susilaikyti nuo tolesnių diskusijų. Pradėkime balsavimus ir nubalsuokime, ko galima greičiau. Dėkoju. Dar trys kolegos užsirašė, ne, netgi keturi e, nori pasisakyti, tačiau tai yra paskutiniai jau kalbėtojai. Kolega McKevin. Ačiū. Esu SND frakcijos koordinatorė ir pasisakau už tai, kad būtų balsuojama šiandieną. Balsavimo sąrašai yra pažįstami mums ilgą laiką, pakeitimai taip pat. Šis sąrašas buvo parengtas ir, mm, kaip dėl vo pasakė, mm, na, tas balsavimo sąrašas buvo rengiant bendarbiauti tarp įvairių frakcijų ir darbo grupių. Klausimai buvo visi aptarti. Todėl pirmininkė tikrai norėčiau, kad šiandieną būtų balsuojama. Ir kaip pona, ponia Thompson pasakė mūsų frakcijos vardu, klausimas yra labai aktualus. O tie žmonės, kurie bando atidėti balsavimus, neteisingai elgia, elgiasi, juk mes kalbame ne apie politinius ar techninius dalykus. Taigi balsuokime šiandieną ir suformuokime aiškę poziciją. Grazie. Il collega Grote, prego. Kolega Grote. Dėkoju. Nuo gruodžio antros dienos mes turime informaciją, mes turėjome pakeitimus, tad turėjome progą nuo gruodžio antros dienos perskaityti pakeitimų siūlymus. Pasiekti kompromisai buvo parengti dar iki kalėdų. Paprastai būna įprasta pridėti ir paskutiniuosius pakeitimus, kad ir paskutinę minutę. Dėl to mes visi sutarėme, bet tai mums buvo laikų pranešta. Manau, kad viskas buvo pasakyta. Balsuoti galima ir šiandien ir nemanau, kad balsavimą reikėtų atidėti. Brezina, prego. Brezina. Ačiū pirmininkė. Aš labai gerbiu tą darbą, kuris buvo padarytas. Tačiau vis dėlto Turiu pasakyti, kad nesusipažinau su visais e, kompromisiniais pakeitimais. Ir galiu sakyti, kad tie kompromisiniai pakeitimai yra labai svarbus mūsų komiteto nariams. Taigi aš nebandau e, kritikuoti ar žaisti politinių žaidimų, aš tiesiog noriu žinoti, už ką bus balsuojama. Kolega Siber. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich glaub... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad e, kolegos jau daug laiko tam skiria iki šiol, galbūt kai kurie kompromisai pasiekėmius pakankamai vėlai, tačiau kita, kita vertus tai taip pat yra mūsų darbo vaisius ir e, mes juk norime e, daryti įtaką komisijai. Tačiau kita vertus turime nepamiršti, jog čia kalba sukasi apie demokratinį procesą. Mes galbūt turėtume balsuoti dėl to, ar turime atidėti ar ne balsavimą. Aš manau, kad tai būtų teisingas sprendimas ir tuomet matysime, ką mano dauguma. Man atrodo, kad paskutinis kolega Užsirašęs jau e, pasisakė ir dabar buvo pateiktas e, pasiūlymas, su kuriuo e, komiteto vadovybė sutinka, tačiau prieš balsuojant aš norėčiau, kad e, jūs pastikrintumėte savo korteles, pasitikrinkite, ar turite balsavimo dokumentus. Ir dabar balsuokime pastikrinimui už tai, kad šie metai būtų tokie, kokiu mes norime. Kas už? Testavo. Testavo. Testavo. Taip, tai yra tik, tik tai pabandymas. Ileana Alde Totko. Čia. Alde. E basta. Voilà. Ok, la machine marche. Bene. Puiku. Pasitikriname. Žinome, kad yra šimtas kolegų ir yra vienas, vienu kolega išaldė per daug. Tad balsuokime dėl kolegos Ziber pasiūlymo. Kas nori, kad šiandien mes uh, balsuotume, kaip ir numatyta. Tai tie, tegu balsuoja, mano, kad neturime šiandien balsuoti, tegu balsuoja prieš. Pradedame. Baigiame. 65 už, už tai, kad būtų balsuojama, 50 prieš, 4 susilaiko. Tad šiandien balsuosime. Iniziamo con eh, il compromesso. Dėkui, pradedame. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Man atrodo, turime pastikrinti. Man atrodo, kad buvo atmesta, bet nesu tikra. Baigiame. 66 už, 50 prieš. Priimta. Dabar. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Vienuoliktas kompromisas. Už. Prieš Nesu tikra dėl rezultato, dėl turime pasitikrinti dėl 11 kompromiso elektroniškai. Baigiame. 52, 62 prieš atmesta. 12 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 13, 14 kompromisas. Dėbė kompromisas. Už. Keturioliktas kompromisas, dėvė. Dėvė keturiolika. Dėvė keturiolika, tai buvo ne kompromisas, atsiprašau, sako pirmininkė. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Atmesta. 26 pakeitimas. 216. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Duš... Pasitikrinkime dėl e, uh, 216. Pradedame. Baigiame. 70 už, 44 prieš priimta. 219 kas už, prieš, susilaiko priimta. 92 kas už, prieš, susilaiko priimta. 217 kas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl 217 pakeitimo. Baigiame. Atmesta. 57 už, 59 prieš. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš Atrodo priimta, bet pasitikrinkime. Dėl penktojo kompromiso. Baigiame balsavimą. 66 už, 50 prieš, priimta. Septintas kompromisas. Už. Prieš atmesta, tačiau pasitikrinkime. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime elektroninį vadą. Baigiame. 50 už, 65 prieš atmestą. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, atmestą. Pasitikrinkime dėl aštuntojo. Baigiame. 54 už 65 prieš atmestą. Devintas kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame. 65 už, 48 prieš priimta. Du šimtai penkiasdešimt trečias pakeitimas. Dvyliktas puslapis. 253. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 248. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Baigime. 66 už, 51 prieš priimta. 252. Pirmoji dalis. 252 pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Antroji dalis. Už. Prieš Pasitikrinkime. Ne, galiu aiškiai suprasti, kokia dauguma buvo. Dėl antrosios dalies pasitikrinimą baigiame. Priimta 72 už. Trečioji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 237 ir 246 kartu, kas už juos, prieš, vis laiko priimta. 237 ir 246 kartu. Pradedame. Baigiame. 61 už, 56 prieš priimta. Du šimtai penkiasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Kaip ir anksčiau, man atrodo, rezultatas toks pat, tačiau pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. 62 už, 56 prieš priimta. 250 pakeitimas, kas už, prieš, nusilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 250. Baigiame. 65 už, 54 prieš priimta. 276 e, pakeitimas. 17 puslapis. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 200. Pasitikrinkime dėl 276. Pradedame. Baigiame. 66 už, 50 prieš priimta. Taip, dabar 258. 258. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė. 258 pakeitimas 19 puslapyje. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 262. Už? Prieš? Susilaiko atmesta. 257. Už? Prieš? Susilaiko atmesta. 266. Už? Prieš? susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 266. Pradedame. Baigiame. 66 už 51 prieš priimtą. 270 už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 270. Baigiame. 59 už, 60 prieš atmestą. Tačiau e, turėjome pasitikrinti būtinai. Che cosa ha detto? Neišgirdau, ką sakė kolega. Vi prego un momento che facciamo una verifica. Atsiprašau, norėčiau truputį laiko pasitikrinti. Qualcuno aveva chiesto la parola? Ar kas nors e, prašė žodžio? Ne. Taip, pra, prašom. Pirmininkė, aš norėčiau, kad būtų balsuojama dar kartą dėl 270 pakeitimo, nes mes suklydome balsuodami. Pirmininkė, tai yra neįmanoma. Kue. 275. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar 308 pakeitimas. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Pasitikrinkime dėl 308. Prašom. Baigiame. 58 už, 59 prieš atmestą. 281 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 281. Baigiame. 62 per, už 56 prieš priimta. 292 už prieš susilaiko priimta. 28 Gerai, pasitikinkime dėl 292. Pradame. Baigiame. 79 už 37 prieš priimta. 282. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 302. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 200. Taip, pasitikrinkime dėl 302. Pradedame. Balsavimas baigtas. 67 už, 44 prieš priimta. 293, kas už, prieš. Pastikrinkime. Dėl 293 pradedame. Baigiame. 59 už, 55 prieš priimta. 285 už, prieš, susilaiko, atmesta. 291. Pastikrinkime dėl 285. Pradedame. Baigiame. 60 už, 58 prieš, priimta. 291. Už. Prieš. Pasitikrinkime. Nes neaišku. Dėl 291. Baigiame. 57 už, 54 prieš, priimta. 280. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 316. 23 puslapyje. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 306 pakeitimas. Pirmininkė, geriau būtų, jeigu jūs nurodytumėt puslapį, nes kartais jūs peršokote prie kitų pakeitimų, todėl pageidaučiau, kad nurodytumėt ir puslapį. Pagina 25. 25 puslapis 306 Šeštasis pakeitimas. Ok. Yeah. Non, non, on est bien. Adopté, adopté. Oui. Sì, già adottato questo. Voilà, trois, c'est bien, je fais. Pagina 25. 25 nu- puslapis, 306 pakeitimas, dėl jo balsavome kiek anksčiau. Dabar dėl 306. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Sitikrinkime dėl 306. Pradedame. Baigiame. 69 už, 50 prieš priimta. 318 už, prieš, susilaiko. Atrodo priimta, bet pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. 66 už 49 prieš priimta. 283 pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar 289 27, 27 puslapyje. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pastikrinkime. Baigiame. 61 už, 56 prieš, priimta. 289. E, toliau 296. Kitame puslapyje. Kas už? Prieš. Atmestas. Pastikrinkime dėl 296. Pradedame. Baigiame. Baigiame. 39 už, 75 prieš atmestą. Dabar 278 e, pakeitimas 29 puslapyje. Už, prieš, Pastikrinkime. Baigiame. 54 už, 59 prieš. Atmesta. 287 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 305 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 305. Baigiame. 60 už, 60 prieš, atmesta. 300. Tai penktas atmestas. Dabar 324. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 15 kompromisas. Pasitikinkime dėl 324. Ar ne? Pasitikrinkime. Dėl 3, 2, 4 pradedame. Baigiame. 24 už, 93 prieš. Atmes. Atmesta. 15 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 349. 35 puslapyje. 35 puslapis, 349 pakeitimas. Kas už? 35 puslapis, 349 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Silaiko? Priimta. Pagina successiva, emendamento 354. Kitas pakeitimas 354, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 353 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. 353. Balsavimas baigtas. 67 už, 51 prieš patvirtinta. Delvo prašome, prašo žodžio. Papusinė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad EPPNV sąraše yra įsivėlusi klaida. Vietoj pliuso turėtų būti minusas. EPPNV sąraše. Dėkoju. Amendment 19. Kalbame 19 kompromisinį pakeitimą. Bene. Passiamo allora al voto. Pradėkime balsavimus. Kas už? Kalbame apie 19 kompromisinį pakeitimą. Iš karto pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 40 už, 76 prieš atmesta. 37 puslapis 20 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. bene emendamento tris šimtai keturioliktas pakeitimas trisdešimt septintame puslapyje kas už kas prieš pasitikslinkime chiusa Balsavimas baigtas. 53 už, 53 prieš. Atmesta. Septynioliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimt antras puslapis. 380 pakeitimas. Kas už? Kartoju, 42 puslapis, 380 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 394 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pasitikslinkime dėl 394 pakeitimo, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 53 už, 62 prieš atmestą. 395 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trišimtai devyniasdešimt antras ir 393 pakeitimas balsuojame kartu už juos, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 383 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Trys šimtai aštuoniasdešimt trečias pakeitimas. Balsavimas baigtas. 65 už, 52 prieš patvirtinta. 380 388 pakeitimas 45 puslapyje. Kas už? Kas prieš? Kartoju, 45 puslapis, pakeitimas 388. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 400 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 400 pakeitimo. Kiuža. Balsavimas baigtas. 67 už, 49 prieš patvirtinta. 401 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 375 pakinimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime dėl 375. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 51 už, 65 prieš, atmesta. 398. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 377 ir 397 balsuojame dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 374, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 378, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 3, 8, 2, pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime dėl pirmos 382 dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 51 už, 64 prieš atmestą. 399 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 53 puslapis. Taigi, 53 puslapis, 4, 2, 4 pakeitimas, pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikslinkime. Kiuza. Balsavimas baigtas. 65 už, 4, 48 prieš, patvirtinta. Balsuojame dėl antros dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikslinkime dėl antros dalies. Balsavimas baigtas. 64 už, 51 prieš patvirtinta. 55 pakeitimas, 431, tiksliau, 55 puslapis, 431 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 puslapis, pakeitimas 444. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikslinkime dėl 444 pakeitimo. Chiusa. Vartavimas baigtas. 65 už, 53 prieš. Patvirtinta. 452 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 25 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 25a kompromisas. Kas už? Kas prieš? 58 puslapis, 25a kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikslinkime. Balsuojame dėl 25a kompromiso. Balsavimas baigtas. 54 už, 57 prieš atmesta. 28 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dar pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 56 už, 59 prieš atmesta. 29 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 57 už, 59 prieš atmestą.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 Ah, it was, it was adopted, yes. Allora andiamo a pagina 65 puslapis. Pakeitimas 484. Kas už? Prašome, kolega. Pirmininkė, man atrodo, kad mes turime balsuoti ir dėl pakeitimo 481 nes e, visi kompromisai buvo atmesti. Pirmininkė, pasitikslinsime dėl šio klausimo. Ah, we don't think so. Bene, scusateci, ma. Ačiū kolegai už pastabą. 63 puslapis. Pakeitimas 481. Prašome, Pilar, dar norite pasisakyti. Norėčiau E, atkreipti dėmesį. Buvo sakyta, kad e, šis pakeitimas neaktualus, jeigu bus patvirtintas 25a kompromisas. Pirmininkė. Jis buvo atmestas. Pilar, atsiprašau, suklydau. Pirmininkė. Na, iš tiesų galima suprasti e, galimas klaidas, kadangi balsavimai yra sudėtingi. Taigi, 63 e, puslapis 481 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitiksnikime dėl 481, prašome. Balsavimas baigtas. 43 už, 69 prieš atmestą. Dabar pereikime prie 64 puslapio 488 pakeitimas. Kas už? Dar kartą kartoju, 64 puslapis 488. Arba 63 arba 64 puslapyje rasite 488 pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta, bet pasitikslinsime. Balsavimas pradedamas. 488. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 59 53 už, 55 prieš, atmesta. 483 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 484 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 485 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 480 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 480 pakeitimo. Kiuza. Balsavimas baigtas. 66 už, 46 prieš patvirtinta. 4, 7, 7 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. 4, 7, 7 pakeitimas. Kiuzo. Balsavimas baigtas. 41 už, 69 prieš atmestą. 4, 8, 2 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime dėl 482. Pasavimas baigtas. 39 už, 72 prieš, atmesta. 298 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 54 už, 55 prieš atmesta. Balsuojame už 312 antrą dalį ir už 319 antrą dalį kartu, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 848 pakeitimas. 848. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 4. Ne, pasitikslinkime dėl, dėl 848. Balsavimas baigtas. 51 už, 53 prieš. Atmesta. 4, 7, 6 pakeitimus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 52 už, 50 prieš. Patvirtinta. 30 kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturi šimtai devyniasdešimt aštuntas pakeitimas. 69 puslapyje. Prašome kolega Ol. Ačiū pirmininkė. 433. Antra dalis. E, dėl jo taip pat reikia balsuoti, nes tai yra papildomas pakeitimas be 21 kompromiso. Nesako pirmininkė, sekretoriato darbuotojai sako, kad nereikia dėl to pakeitimo balsuoti. Todėl siūlau pereiti prie pakeitimo 498. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pasitikslinkime. Basavimas baigtas. 61 už, 40 prieš patvirtinta. 508 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. 509 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 505 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 507 pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl antros dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 54 už, 54 prieš atmestą. 503 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 502 pakeitimas. Ne, dar pasitikslinkime dėl 503. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 503. 55 už, 52 prieš patvirtinta. 502 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pasitikslinkime. 502 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 54 už, 54 prieš. Atmesta. 500 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 506. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 504 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 51 už, 56 prieš atmesta. O dabar užleisiu vietą e, kolegui Chrote. Ačiū pirmininkė. Na, teskime kolegos. 33 kompromisas, kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. Pereikime prie 700, 700, 700 pakeitimo e, kitame puslapyje. 71 puslapyje, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. 753. Pasitikslinkime. Okay, haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen balsavimą. Isvit. Baigiame. Galbūt tai verčia truputį su pavėlavimu. 518, e, kas už, prieš susilaiko priimta. 521, už, prieš susilaiko priimta. 47 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 40, 34 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 kompromisas. Yeah. Pone pirmininkė, aš e, norėčiau, kad jūs, e, kaip ir prieš tai pirmininkausi pirmininkė, praneštumėte puslapius. Jeigu jūs nepatiksinate puslapio, mums labai sunku susigaudyti. Tad puslapis, puslapio e, numeris plus pakeitimo numeris. Mes turime pakankamai galbūt laiko tam 35-23 puslapyje. Kas už? Prieš? Susilaiko? priimta. 74 puslapis, 36 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penki šimtai trisdešimt septintas. Jis atkrenta toliau. 538-75 puslapyje pane pirmininkė. Negaliu balsuoti, nes vėluoja vertimas. Per greitai viską darome. Daug kolegų turi tą pačią problemą. Down. Turime sulėtinti tempą, vadinasi. Wir stimmen jetzt über 542 ab. 542. 75 puslapį. Kas už, kas prieš. Dar yra problemų, ar ne? Taigi dar lėčiau turbūt nebeįmanoma. Kas atsitiko? No Nėra ang anglų kalbos vertimo. Mr. Vidal Quadras? Kolega Vidal Quadras. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime dvigubą problemą. Viena vertus greitis yra problema, kita vertus, kai kuriomis kalbomis, tenka bent jau konstatuoti, skaičiai nėra tinkamai pateikti. Ir be, kadangi yra tokių netitikimų dėl skaičių ir dėl didžio, didelio greičio, tas balsavimas tampa tikrai labai sunkiai įmanomų dalykų, beveik neįmanomų. Gut, geht's jetzt weiter. Ich hoffe, es ist korrekt jetzt. Ab sofort, da hat sich... Na, Dar kažkas noriu kalbėti, leiskim pasisakyti, kolegai. Jeigu galėtumėt patikslinti, 554, o ne 554, tai būtų geriau. Gerai. Tai kokį, dėl ko dabar balsuosime? 5, 4, 2. Labai lietai praneša pirmininkas. Jeigu tai gali padėti pramonės komiteto kolegams, 5, 4, 2. Dėl jo balsuojam. Pone pirmininkė, mums tikrai tenka didžiuotis daugia kalbystė, bet galbūt jūs galėtumėte padaryti išimti ir kalbėti angliškai dabar, būtų greičiau viskas. Vokiškai pirmininkausiu, sako pirmininkas. Nes turim vertimą ir iki šiol Nuo 79 metų viskas veikia puikiai su vertimu, tai kodėl man ne, nekalbėti vokiškai? 542. 75 puslapis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Penkišimtai keturiasdešimt penktas už prieš susilaikė patvirtinta. 548. Dėl pirmos dalies kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė. Neaišku, pasitikrinksime elektroniniu būdu dėl antros dalies. Dėl 548 pakeitimo antros dalies. Baigiame balsuoti. Dabar prie 549 perėsim, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 546 už, prieš, susilaikė, neaišku, Pasitikrinkime dėl 546. Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti, kad būtų pakeisti vertėjai ispanų kalbos kabinoje. Kad pasikeistų vertėjai, nes neįmanoma balsuoti das geht nicht. bisher hat es auch geklappt mit der spanischen kabine herr kollege und komischerweise seitdem ich die sitzung führe ist anscheinend. nes ähm, aš čia tik ko gero yra ispanų kabinos problema nes ähm, kitos kabinos registros problemos neturi. Dar vienas siūlymas ką ketinate daryti. Na, be abejo, kiekvienas gali kalbėti savo kalbą, bet ponas Salickis nurodė svarbų dalyką. Turime skaičius iš trijų numerių ir būtų paprašiau 5, 4, 8, būtų paprašiau pasakyti vietoj 548. Vertėjams, ko gero, tai nekelia didesnių problemų. Jie juk moko versti ir skaičius, ar ne? Na taip, taip. Aplinkos saugos komitete buvo dirbama taip ir šiandien, regis, ne viskas vyksta taip, kaip norėtume. Pone pirmininkė. Tai yra logiška, bet tai nėra psichologinis argumentas. 546. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl šio pakeitimo. Dėl 546. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Atmesta. 547 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku, tik žinėmis elektroniniu būdu, dėl 547. Pradedam valsuoti, ar spėjome, baigiame. Atmesta. 37 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 5.3, 78 puslapį. Pirmoji dalis. Kas už? 5, 5, 3. Toks yra pakeitimo numeris. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta. Pasitikrinkime. Reikis kolegos prašo, kad pasitikrintume. Na, supratau, supratau, sako pirmininkas, nes nevinkim, nereikim. Dėl pirmos dalies tikrinamės elektroniniu būdu. Dabar pasitikrinkime dėl pirmosios dalies 553 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Ar spėjote, kolegos? Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis atkrenta ir tęsime toliau. 562 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku. Tikrinamės. 562. Tikrinamės, kolegos, ar visi spėjom balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. Šeštasis Ample pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 560. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl 560 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiam balsavimą. Patvirtinta. Trisdešimt aštuntas kompromisas kitame puslapyje kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar pakeitimas numeris 575, kas už, klausom dėl pirmos dalies, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl antros dalies. Dėl 575. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 39 kompromisas dabar. Ir 41 kartu. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Tęsėme. 84 puslapis bent jau mano, 42 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 601 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 590 kas už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Tęsėme. 608 pakeitimas. Tai yra papildymas 23 kas už. Prieš susilaikė. Neaišku, pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Ar spėjome, kolegos? Baigiame. Atmesta. 613 už. Prieš susilaikė patvirtintam. 43 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 614 dabar kas už, kas, pri, kas už, kas prieš susilaikė, neaišku, ne visi balsavo, tai teks tikrintis elektroniniu būdu dėl 614 pakeitimo, balsuoja elektroniniu būdu. Ar spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 617, 619, už abu, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 616-618 identiški. Balsuojame dėl abiejų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 620 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pereinu 90 puslapį. 637 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tikrinamės dėl 637, balsuojame elektroniniu būdu, pradedam. Ar visi spėjome? Baigėme balsavimą. Atmesta. 45 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devyniasdešimt pirmas puslapis, šešišimtai trisdešimt šeštas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, tikriname. 636. 92 puslapis prancūziškai versijoje baigėme balsuoti. Patvirtinta. 650 atkrenta. 657 pakeitimas, 92 puslapyje, sako pirmininkas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Tikrinamės. 657 pradeda balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame. Atmesta. 600 55. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 655. Tai jau galime pasitikrinti, jeigu norite. E, balsuosime, suprantame, elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Atmesta. 658. Kas už? Prieš susilaikė, neaišku, teks balsuoti elektroniniu būdu, pradedam, kolegos. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 46 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 833 pakeitimas kas už. prieš susilaikė atvesta. Dabar 48 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 49 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tęsime toliau. 94 puslapis. 668. Už prieš susilaikė atmesta. 670 dėl pirmos dalies balsume už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 50 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 51 kompromisas Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 52 kompromisas už. Prieš patvirtinta, sako pirmininkas. Ample 15 už 98 puslapis. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tęsime. 53 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas antras puslapis, 55 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penki šimtai septyniasdešimt septintas kas už, prieš. Balsavo tik keletas kolegų balsavime. Tikrinsimės dėl 766 pakeitimo. Baigiame balsuoti patvirtintam. Keturiasdešimt 54 kompromisas. Kitame puslapyje, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Septynišimtai trisdešimt šeštas kas už, prieš susilaikė atmesta. Septyni trys septyni kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas numeris 56 už prieš susilaikė patvirtinta. 58 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 57 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Toliau. 107 puslapis, pakeitimas 760, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 760. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 763 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septyni šeši trys. Dėl šio pakeitimo prašoma pasitikrinti. Ta ir padarykime. Pradedame balsuoti. Ar visi spėjom? Baigėme. Atmesta. Septyni šeši septyni pakeitimas. 768. Galime pasikrinti dėl 767. Taip pat. Ar visi spėjom, kolegos? Baigiame. Atmesta. 768 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 774 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 779 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 60 kompromisas už. Dėl 779 prašoma tikrintis. Pradedam. Tikriname elektroniniu būdu balsuodami. Baigiame. Patvirtinta. 60 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Neaišku turime tikrintis ir dėl 60 kompromiso. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Pereiname į kitą puslapį. 7, 8, 5. Kas už? Balsui. Dėl 775 pakeitimo. Mano puslapį, sako pirmininkas, šis pakeitimas yra 110 puslapyje. Puslapį mūsų nesutampa. Taigi periname prie 775 pakeitimo, kas už, prieš, Susilaikė? Neaišku. Tikrinamės elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Mano atveju tai yra kitame puslapyje. Antroji dalis, Ample 9 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. MPL 11 už, prieš susilaiko priimta. 784 už, prieš susilaiko priimta. 819 už, prieš susilaiko neaišku, pastikrinkime elektroniniu būdu. 819. Ar visi jau baigė? Baigiame. 81 už priimta. 62 kompromisas už, prieš, silaiko, priimta. 434 už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 434. Pradedame. Baigiame. Priimta. 435 už, prieš, susilaiko, priimta. 782. Aišku, galime pasitikrinti, bet buvo aišku. Pradedame. Dėl 435 e, pasitikrinkime. Baigiame. Priimta. 782 už. Prieš. Silaiko. Priimta. 64 kompromisas už. Prieš. Silaiko. Priimta Pastikrinkime dėl 64 kompromiso pradedame. Baigiame. Priimta. 64 A kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas viltas puslapis. Šeš, 73 kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. Šimtas šešioliktas puslapis, 802 pirmoji dalis, ar visi radote? 802 pirmoji dalis, 117 puslapis, už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 802 pirmos dalies elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. Gerai, kad pastikrinome. Aštuoni šimtai septyniasdešimt trečias už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 873. Baigiame. Atmesta. Aštuoni nulis du. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 65 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 65 kompromiso. Pradedame. Baigiame. Priimta. 76 kompromisas. 66 kompromisas. Už. 67, atsiprašau. Už. Aštuoniasdešimt šeštas už prieš. Silaiko atmesta. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Dėl 807. Turime dabar pasitikrinti dėl 68 kompromiso. Už, prieš, susilaiko, priimta. Taip pat buvo paprašyta pasitikrinti dėl 807. Ar ne? Ar aš neteisingai supratau, sako pirmininkas. Ne. Jeigu ne, tuomet tęsim toliau. Aštuoni, septyni, penki. Šimtas dešimtas puslapis už prieš susilaiko priimta. 875 antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinkime. 875 antroji dalis. Elektroninis balsavimas. Baigime. Priimta. 800. 16. Už. Prieš. 806 už, prieš susilaiko priimta. 817 už, prieš susilaiko priimta. 821 už, prieš susilaiko atmesta. 8, dėl 821 pasitikrinkime. Baigiame. Atmesta. 844 už. Prieš. Susilaiko. Neaišku. Pastikrinkime dėl 844 elektroninių būdų. Baigiame. Atmesta. 69 kompromisas. Už, prieš, susilaiko. Priimta. M8. Už, prieš, susilaiko. Neaišku. Pastikrinkime dėl M8 elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. Atsiprašau, priimta. 834. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Ample 13. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ample 14. Už, prieš, susilaiko, priimta. 70 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Septyniasdešimt antras kompromisas 124 mano dokumento puslapyje už, prieš, susilaiko atmesta. Pastikrinkime dėl 72 kompromiso. Baigime. 901. Už, prieš, silaiko, atmesta. 912. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 912. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigėme. Atmesta. 849. Dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, silaiko, priimta. Troji dalis už, už, prieš, silaiko, priimta. 850 už, prieš, silaiko, priimta. 798 ir 846 kartu už prieš silaiko neaišku. Pasitikrinkime dėl 798 ir 846 elektroniniu būdu. Ar visi baigė? Baigėme. Primta. 851 už prieš susilaiko Atmesta. 852 už, prieš, silaiko, atmesta. 74 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuoni šimtai penkiasdešimt devintas. Pirmininko dokumento 127 puslapis už, prieš susilaiko Atmesta. 862 už prieš susilaiko atmesta. 804 už. 874. Pasitikrinkime dėl 862 elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. 874 už, prieš, susilaiko, atmesta. 76 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 864. E, Pirmininko dokumento 128 puslapyje. 864 pakeitimas. Atkrenta, jisai atkrenta. Haben hier zwischen den Sekretariaten Klärungsbedarf? Galbūt sekretariatai turėtų truputį pasitarti dėl šio aspekto. Wir kommen zu 8, 7, 6. 8, 7, 6. Kas už? Prieš. Silaiko. Priimta. 879, 880 kartu. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 881. Taip, prašoma dėl 879 ir 880 pastikrinimo. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigtas balsavimas. Atmesta. 881, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 882, kas už, prieš, susilaiko priimta. 883, už, prieš, susilaiko, už, prieš, susilaiko atmesta. 299, 2 920. 884 už prieš susilaiko priimta. Prancūzų kabinoje iškylo techninių problemų balsuojant. 78 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aštuoni devyni nulis pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 890 pirmosios dalies. Ar visi jau balsavo? Savimas baigtas. Atmesta. 133 puslapis pirmininko dokumente. 896 už prieš susilaiko primta. 897 už prieš susilaiko primta. 80 kompromisas už prieš susilaiko primta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 susilaiko. Pastikrinkime dėl 9.3. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Priimta. 900. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 902. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 903 už prieš susilaiko pri, priimta 905 už prieš susilaiko neaišku pasitikrinkime elektroniniu vadu dėl 905 pradedame balsavimas baigtas priimta 81 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, kad būtume tikri dėl 81 kompromiso. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimtas. 136 puslapį praleidžiame. 99. Už. Dėvė devinė, kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 915, kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 916, už? Prieš susilaiko priimta. DV11 už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl DV11. Pradedame. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Priimta. Devin devyniolika kas už? prieš, susilaiko. 9.14, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 2.41, už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 2.41, pradedame. Baigiame. Atmesta. Dėvi 12 atkrenta. Dabar 52, kas už, prieš, pasilaiko, atmesta. Pastikrinkime dėl 52. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 45. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 43. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 44. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 53. Už prieš susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime elektroninį būdų dėl 53. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Keturiasdešimt šeštas. Už. Prieš susilaiko atmesta. 48 už, prieš, susilaiko priimta. 51 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 50 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 49 už, prieš, susilaiko patvirtinta Neaišku, pasitikrinkime. Dėl 49 pradedame. Baigiame. Patvirtinta labai didelė balsų dauguma. 47 už prieš susilaiko atmesta. 54 už prieš susilaiko patvirtinta, 57, nevalsuojame dėl jo, 59 už, prieš susilaiko neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 59. Baigiame. Patvirtinta. 58. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 61 už prieš susilaiko atmesta, tai patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 61. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 56, 60 ir 62 kartu. Kas už? Prieš. Silaiko. Penkiasdešimt šeštas, šešdešimtas ir šešdešimt antras. Mano balsavimo sąraše yra įrašyti kartu, dėl jų turi būti balsuojama kartu ir taip pateikiau juos balsavimui. Tačiau e, turime dešimt skirtingų balsų. Man atrodo, kad politinių frakcijų balsavimo sąrašai nėra vienodi. Tad e, balsusime atskirai dėl jų. 56. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 56. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 60. Kas už? Prieš. Susilaiko. Taip pat patvirtinta. 62. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Bet pasitikrinkime dėl 62 vis dėlto elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 55 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 63 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 64 už prieš, susilaiko patvirtinta, 65 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 66 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 67 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 68 už, prieš. Prašome pasitikrinti elektroninį metu dėl 67. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 68. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Neaišku. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 68. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas 8.3. Kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 73 kas už, kas prieš susilaikė, 74 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 75 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, kompromisas 84 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 76 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 80. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 81. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 82. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 83. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 84. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 85. Kas už kas prieš, susilaikė, neaišku, pasitikslinkime, 8-5 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 8-8 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 89 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl 89 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 86. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 91. Kas už? Dar pasitikslinkime dėl 86 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. 86 pakeitimas. Ar dėl jo balsavote visi? Balsavimas baigtas. Pritarta. 91, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 92, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime. 92 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 9.3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 93 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 94. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Devini penki, kas už? Kas prieš? Atmesta. Devini aštuoni, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 90, 96, 97 yra identiški, balsuojame dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Prašote pasitikslinti dėl 90, 96, 97. Balsavimas baigtas. Pritarta. 99. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 110. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Šimtas septintas. Kas už? Kas už? Sekretoriatas sako, kad reikia dėl šio pakeitimo balsuoti. Pagal mano sąrašą yra sakoma, ne, tampa nebeaktualus, jeigu yra patvirtintas 101, 103 ir, ir tokie, kiti pakeitimai. Taigi balsuojame dėl 107 pakeitimo, 107 pakeitimui pritarta. 106 pakeitimas nebeaktualus kaip ir 101. Taigi 112 pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikslinkime dėl 112 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tada balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienas nulis du kas už kas prieš. Susilaikė neaišku. Pasitikslinkime dėl 102 pakeitimo. Batavimas baigtas. Patvirtinta. 105. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 108. Kas už? Neatrodo, dėl jo balsuoti nereikia. 109. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 113. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta, 114 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 115. Dar reikia pasitikslinti dėl 114. Balsavimas pradedamas. Jeigu visi balsavote, balsavimas yra baigtas. Patvirtinta 115. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Ir vėl neaišku, pasitikslinkime. 115 pakeitimas. Ar visi dėl jų balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 116. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 117 kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 118 kas už, kas prieš. Susilaikė. Neaišku. Pasitikslinkime. 118 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 8-5 kompromisas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Vienas, du, aštuoni. 144 puslapyje pakeitimas, kas už, kas prieš atsiprašau, 129 e, pakeitimas atmestas, 130 pakeitimas. Dar prašoma pasitikslinti dėl 129 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Jeigu visi balsavote, balsavimas baigtas, atmesta. 130 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dar pasitikslinkime dėl 130 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tada balsavimas baigtas. Pritarta. Vienas, trys, vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 8-6 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Vienas tais penki, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienas trys šeši, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 137, kas už, kas prieš, susilaikė neaišku. Pasitikslinkime. Ir visi balsavote, balsavimas baigtas, atmesta. 140. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 142. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Vienas keturi penki, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 143, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 144, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 146. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. 146 pakeitimas. Ar visi balsavote? Tada balsavimas baigtas. Atmesta. 148, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 150, kas už. Kas prieš? Dar pasitikslinkime dėl 150 pakeitimo. Elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 151. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Vienas penki trys. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Vienas penki keturi. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 154. Balsavimas baigtas. Atmesta. 155. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dar pasitikslinkime. 155 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. 155. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienas penki septyni. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Pasitikslinkime 157 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 158. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 159. E, Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 160. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 161. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 162. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 163. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 164. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 165. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 166. Kas už? Ne, dar reikia pasitikslinti dėl 165 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 166. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 167. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 168. 169. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 170. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 172. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 174. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta 177. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta 176. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta 178. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta 179. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Pasitikslinkime elektroniniu būdu 179 pakeitimas. Jeigu visi balsavote, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 180. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Pritarta. Vienas aštuoni vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Vienas aštuoni du. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Vienas aštuoni trys. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 185. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 186 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 187 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 188 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 189 kas už. Ne, dar reikia pasitikslinti dėl 188 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 189. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Sėdo į Alabart. E, Noriu pasisakyti, prašome in the, in the amendment uh, it was a mistake and it's uh... Pakeitim, klaida įsivėlė sąraše. 2013 buvo paminėtas skaičius, tarpu, kad turėtų būti paminėtas 2030. Ist verstanden. Wir stimmen jetzt also mit der Korrektur ja. 2030. Taigi balsuokime už dabar pakeistą pakeitimą. 190 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 191, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikslinkime 191 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 193. Kas už? Kas prieš? susilaikė neaišku. Pasitikslinkime 193 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 194. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Pasitikslinkime 194 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 195. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 196. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 197. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 198 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 199 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 200 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 201 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 202 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 203, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 204, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 206, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 208, kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas. Nuo pirmo iki ketvirto imtinai balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Penktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime. Penktasis pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 7. 9, 11 ir 10 balsuojame dėl jų kartu. 7, 9, 11, 11 ir 12 pakeitimas patvirtinti. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Keturioliktas, penkioliktas, dėl jų balsuojama kartu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 16, 17, 18 balsuojame kartu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 16, 17, 18, dėl jų reikia pasitikslinti. Ar balsavote visi? Tada balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 20, 21 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kartu balsuojame nuo 22 iki 26 punkto. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Dvidešimt aštuntas ir dvidešimt e, trisdešimtas e, balsuojame kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau. 32, 35, 36, 39. Dėl jų balsuojama kartu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimt trečias. 133 pakeitimas 153 e, puslapyje. Trisdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, neaišku. Pasitikslinkime. 33 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė. Socialistai nebalsuoja. Taigi, 34 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 38. Dar norite pasitiksninti dėl 34. Jo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Na, reikėtų pasitikslinti su sekretoriato darbuotojais, kad nesuklystume. Alde frakcija e, prašo padaryti penkių minučių, minučių pertrauką. Ne, pirmininkė. Kris Deivis e, prašo žodžio. Gerbimas pirmininkė, prieš galutinį balsavimą prašiau e, pertraukos, tačiau man atrodo, kad visi jau žino, kaip balsuos, balsuos e, dėl viso pranešimo, taigi tos pertraukos kaip ir nebereikia. Minutėlę, sako pirmininkas. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį pranešėjui Šimanski. Esu bendrautorius šio pranešimo. Todėl norėčiau paraginti visus ITRA ir ENVI komiteto narius balsuoti prieš šį pranešimą. Dėl vienos paprastos priežasties. Aš aišku e, galiu pritarti tam, kad mes atmetėme E, radikaliausius pasiūlymus dėl CO2, bet dėja reikia pasimokyti iš praeities. Ir šiandieną mes kol kas negalime pateikti e, pasiūlymų, kaip spręsti svarbiausias ekonominės ES problemas. Taigi prašau balsuoti dėl pranešimo neigiamai. Pirmininkas. Ar dar turite pastabų dėl procedūrinių dalykų? Atsiprašau, pirmininkė. Anksčiau buvo e, prašyta pertraukos. Tikrai man reikalinga ta pertrauka, nes aš turiu pasikalbėti su kolegomis iš EPP frakcijos. Tikrai balsavimas yra labai sudėtingas ir man reikia bent dviejų minučių pasitarti su kolegomis. Pirmininkas, kolega Kris Deivis atsiemė savo prašymą dėl pertraukos. Tuo tarpu ponia Kas, Kastiljo pateikė prašymą padaryti kelių minučių pertraukėlę. Taigi dabar ir padarysime tą dviejų minučių pertraukėlę ir toliau tęsime balsavimus.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 Gerbiami kolegos, prašome laikytis tvarkos, susėsti į savo vietas. Na, reikia nubalsuoti už šį pranešimą. kollegen sind wieder da und jetzt werden wir final. Taigi atrodo, kad visi susirinkome į posėdžių salę ir dabar galima balsuoti už visą pranešimą. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 66 už, 42 prieš. Pranešimas yra patvirtintas. Trys asmenys susilaikė balsavimo metu. Taigi sveikiname pranešėją ir abu pranešėjus. Taip pat norėčiau padėkoti savo kolegijai e, Sartori, sekretoriato darbuotojams už gigantišką atliktą darbą. E, skelbiu posėdį baigtu.